Hello everyone, if you take your seats, then we can uh, start our meeting today. Mūsų protestas vyksta jau 17 dienų. Administracija iki šiol nežengė jokių žingsnių. Užsidėkite ausines ir pasiklausykite. Mūsų protestas vyksta jau 17 dienų, tačiau parlamento administracija dar nežengė jokių žingsnių, kad su mumis susisiektų šį konfliktą išspręstų. E, todėl vertėjai dirbs e, lygiai iki 12.30, kaip ir numatyta posėdžio darbo tvarkėje. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Pirmasis mūsų šiandienos darbo tvarkės punktas. 2018 Junktinių tautų klimato kaitos konferencija COP24, kuri vyks Katovicose Lenkijoje e, gruodžio 3-15 dienomis. Nemažai kolegų parengė draugė rezoliuciją šiuo klausimu. Uh, Ir aš pati visų pirma pristatysiu šį klausimą, o paskui suteiksiu žodį kitiems kalbėtojams. Po to, kai buvo pasirastas Paryžiaus susitarimas ir ratifikuotas, didžiausias mums iškylantis iššūkis tai nacionalinių prisimtų įsipareigojimų gyvendinimas bei pasiekto pagreičio išlaikimas. Pasiekėme susitarimą dėl klimato e, kaitos e, pasiūlymų rinkinio bei neseniai Europos parlamente dėl švarios energetikos rinkinio. Nežiūrint šių pozityvių pokyčių, netgi tie plataus užmojo tikslai neužtikrina, kad e, bus įmanoma išvengti klima, klimato, poveik, klimato kaitos poveikio. Todėl komisija e, naująjį kelio gairių planą dėl laikotarpio 2050-ųjų e, turėtų pateikti kiek įmanoma greičiau ir atitinkamai nacionaliniai tikslai vystimosi turėtų būti e, patikslinti ir pakeisti 2020-ųjų. Taip pat e, visus metus turėtų veikti taloma, talanoa dialogas. Be vidinių veiksmų įvairiose sektoriuose, ypač aviacijos sektoriuje, turime dirbti ir išorėje. Turime toliau dirbti priskirdami didėjantį finansavimą klimato kaitos veiksmams. Bendrėje turėtų siekti e, vaidinti svarbu vaidmenį ir būti svarbia veikėja tarptautinės klimato diplomatijos srityje. Visą tai taip pat reikia nepamiršti nevalstybinių ne veikėjų regioninių ir vietos lygmenių. Visą tai akcentuojama rezoliucija. Nebijoju, kad kolegos turės kitų pasiūlymų ir pastebėjimų, ką mes kaip institucija norėtume pristatyti Katovicuose. Todėl, nedelsdama, daugiau suteikiu žodį kolegoms pasisakyti šią temą ir žodis Peteriui Lyzei. Ačiū. Ir noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo rengiant rezoliucijos projektą. Ir kaip ir ankstesniais metais tikiuosi, jog e, balsuojant sulauksime plačios paramos plenarnėme posėdėje ir nusiusime e, aiškiai žinę mūsų dėrybių partneriams. Manau, kad mums iškyla viena svarbi problema, kurią paminėjo pirmininkė. Paryžiaus susidarimas buvo ženkli pažanga, tačiau visų partnerių įnašai ir indėliai, įsipareigojimai e, yra nepakankami. Jų nepakanka, kad pasiektume dviejų laipsnių tikslą. Ir aš E, skeptiškai vertinu siūlymus tą tikslą apriboti iki pusantro laipsnio. Manau, kad tai e, tikrai paaštrins situaciją ir sukels nevilti. Manau, kad tai reikštų pa, pasiekto pagreičio praradimą. Aš pasisakau už dviejų laipsnių e, atklimato atšilimo stabdymo tikslą, kad dėl to turėtume susitarti su partneriais taip pat E, nuolat svarstoma, kaip ką darysime bandydami pasiekti kitų tikslų, ne, neįtvirtintų Paryžiaus klimato susitarime, kai kas netgi nesupranta, apie ką eina kalba. Mes sakėme, kad reikia, reikėjo įtvirtinti daug e, ambicingesnius tikslus nei tie, kurie patvirtinti klimato kaitos, Paryžiaus klimato susitarime. Turiu klausimą komisijai. E, Ar turite žinių apie tai, kad kitose pasaulio regionuose yra mąstoma apie tai, kaip pasiekti daugiau nei numatyta Paryžiaus klimato susitarime? Kalbame apie atsinaujančius energijos šalčius, našo energijos naudojimą, apivartinių taršos leidimų sistemą. Yra nemažai e, erdvės manevrams, galime pasiekti tikrai daugiau, jeigu partneriai mus palaikys ir, ir jeigu partnerių bus tikrai galime pasiekti tą dviejų laipsnių tikslą, tačiau atrodo, kad partnerių nėra. Noriu paklausti komisijos, ar tikrai taip yra. Rezoliucijoje antrajame punkte, kur kalbame apie Arkties regione vykstančius pasikeitimus, nežinau, ar tikrai tai protinga pradėti tas e, nuostatas formuluoti būtent taip. Galbūt reikia sutrumpinti tekstą ir padaryti politinį pareiškimą pradžioje. Išsakyti aiškiai, kokie mūsų politiniai tikslai bus kitoje valstybių konferencijoje. Taip pat manau, kad reikia aiškiai kalbėti apie transporto sektoriaus vaidmenį. Esu dėkingas, kad atsižvelgta į EPP frakcijos pasiūlymus. Dėje nenumatytas teršalų mažinimas šiame sektoriuje, nors apie aviaciją, apie aviaciją kalbame, tai žinoma viena iš esminių diskusijų tarptautinėje civilinės aviacijos organizacijoje ir noriu kreiptis į komisiją ir tarybą ir paraginti jas aiškiai pasakyti, kad jos turi priešintis pastangoms sumažinti mūsų užmojų mastą. Ir žinoma, apivartinių taršos leidimų sistema turi išlikti. Noriu kreiptis į tarybos ir komisijos atstovus. Nežinau, ar yra tarybos atstovų posėdėje, bet tarybai e, šiuo atveju tenka prievolė. Mes tikrai nesusitaikysime su bandymais paukoti apivartinių taršos leidimų sistemą. Ačiū ponė Lyzė, ponas Langen. Ačiū ponė pirmininkė. Ponas Lanenas, atsiprašau. Manau, kad 22 valstybių konferencija yra išbandymas pasaulio bendryjei Paryžiuje. Visi pasirašė pasaulio susitarimą dėl klimato kaitos, o dabar turime išlikti ryštingi ir toliau tęsti darbą Katovicuose. Atrodo, kad dar esame labai toli nuo dviejų laipsnių tikslo. Dviejų laipsnių Celsijaus e, klimato atšilimas nesparčiau ne, ne, ne nei dviem laipsnius yra tikslas. Mes norime pasiekti geresnių rezultatų, vieno pusantro laipsnio. Manau, kad tai bus sudėtinga. Ir aš manau, kad apie Arkties regioną tinka kalbėti rezoliucijos pradžioje. Ten padėtis yra katastrofiška. Uh, E, temperatūros kilimas Arktis regione vyksta dviem, du kart sparčiau nei, kita, nei kitose pasaulio regionuose ir jeigu ten, ten ištirps ledynai, tai turės pražutingų pasiekmių visam pasauliui. Kalbame apie klimato diplomatijos gairias, e, tai gairias, kaip dirbti su kitomis pasaulio šalimis, kaip E, kurti reikalingas koalicijas. E, Jungtinės valstijos su mumis šiuo metu nebendradarbiauja, nebejoju, kad ateityje jos taps mūsų e, partnerė ateityje. Kaip žinote, ponas Trumpas keičia savo nuomonę kas minutę. Vieną dieną atskiria tėvus nuo vaikų pabėgėlių, kitą dieną leidžia jiems susivienyti. Kanada, Kinija ir kitos šalis e, taip pat svarsto klimato kaitos situaciją. Gal komisija galėtų pakomentuoti, ar tos, kada žinos metų šalių planus dėl įsipareigojimo ateities. Reikia nepamiršti ir nevyriausybinio organizacijų, e, verslo, pilietinės visuomenės. Klimato kaita turi būti visose politikos rytise - prekybos, vystomosios politikos. Rytoj Bruselėje vyks susitikimas, kur bus kalbama apie klimato kaitos ir pasaulyje, pasaulyje ištinkančių gamtinių katastrofų sąsajas. Ir žinoma, reikia vaidinti aktyvų vaidmenį, kad užkirstume kelią tokiems reiškiniams. Turime, reikia, mums reikia aktyvios strategijos, turime žvelgti į priekį, ypač kai kalbame apie verslą ir mokslą. Žinoma, visuomeniniai pokyčiai yra labai svarbus. Norime, kad visi e, reg Europos regionai mus palaikytų automobilių sektoriuje, kai, dėl automobilių sektoriaus kai, kai kuriems regionams iš, iškils problemų, reiks papildomų išteklių, kad e, galėtume finansuoti šį persitvarkymų procesą e, aplinkosaugos rytyje ir kad tai vyktų tvariai ir būtent šiuo klausimu teiksime pakeitimus. Ačiū. Labai dėkuoju. Toliau Gerjan Gerbrandi. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš pritariu tam, ką sakė kolegos, ką sakė Piteris ir Džiau. Daugam pritariu, bet yra vienas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Tai yra tai, kad mes labai dažnai kalbame apie Paryžių susitarimo tikslus. Bet aš vertinčiau taip kiek kitaip. Dviejų laipsnių riba tai yra ta riba, kurios mes neturėtume peržengti. Ir e, kuo toliau nuo mūsų bus ta riba, tuo bus geriau, tuo mažiau mes e, pajusime klimato kaitos poveikį. Taigi, kuo e, labiau mums seksis užtikrinti, kad temperatūra nepadidėtų daugiau nei pusantro laipsnio, tuo būtų geriau. Todėl aš norėčiau pasakyti tiems kolegams, kuriems atrodo, kad pusantro laipsnio tikslas yra pernelik didelis, norėčiau pasakyti, kad mes turėtume visi suprasti, kad iš tikrųjų klimato kaita yra nepaprastai sudėtingas reiškinys, labai aktuolus ir turime suvokti, kad ir taip jau mūsų galimybės neviršyti to pusantro laipsnio yra jau labai ribotos. Dar vienas dalykas, mes baigėme dėrybas su taryba dėl energetikos šią savaitę ir komisijos narys ponas Kanietė, kuris yra atsakingas už klimato kaitą, pasakė, kad galim pasidžiaugti tuo, kad mes nuo 40 procentų perėjome prie 45. Ir aš manau, kad tai yra labai gerai, tai labai geras žingsnis, nes parodo, kad mes jau dabar esame pasiruošę didinti savo įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą. Uh, dar prieš paskelbent Junktinių tautų vyriausybių ekspertų komisijos ataskaitą. Bet e, bendrai norėčiau pasakyti, kad valstybės narės e, visose darybose, e, valstybių narių pozicija per visas darybas, ar kalbėtume apie ATL sistemą, ar apie klimatą, ar apie energetiką, yra labai netinkama. Uh, jie panašu, kad jos nenori spręsti šių problemų. Jų pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad prisimties įpareigojimai būtų kuo mažesni. Ir todėl tikslai vis dar nėra pakankamai ambicingi. Be to vengiama kurti privalomus e, mechanizmus. Ir dėl to kyla įvairių problemų, nes valstybės narės nenori prisimti kokiu nors teisinė prasme saistančių įsipareigojimų nei ES, nei nacionalinių lygminimis. Nepaisant to, kad da, e, da, iki šiol dirbta buvo gan gerai. Dar dvi paskutinės pastabos. 2050 m. strategija yra nepaprastai svarbi ir aš norėčiau dar kartą paraginti valstybės narės nemenkinti šios strategijos svarbos. Tikslas užtikrinti, kad po 2050 metų iš vis nebeliktų šiltnamio efektų sukeliančių dujų išmetimų yra nepaprastai svarbus. Ir vyriausybės tai turėtų atsižvelgti rengdamos savo politiką. Ir dar vienas dalykas. Uh, Aš manau, kad mums reikėtų taip pat griežtesnių įsipareigojimų dėl tarptautinio finansavimo. Mes vis dar nežinome, kaip susijęti klimato fondą su kitomis finansinėmis priemonėmis. Jei mes norime įtikinti visą pasaulį, kad uh, jis turėtų sekti mūsų pavyzdžių, mes turėtume tikrai padidinti savo finansinius įsipareigojimus. Dėkuoju toliau Bas Eichhut. Dėkuoju. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti visiems, kas prisidėjo prie šios rezoliucijos rengimo, nes aš manau, kad šis dokumentas tikrai yra geras pagrindas diskusijai tiek čia, tiek plenarinėme posėdėje. Mes visi žinome, kad COP23, kuris vyks Katovicuose, bus nepaprastai labai svarbus. Bus kalbama apie jau pasiektų rezultatų apžvalgą. apžvalgą ir valstybės narėse įsipareigojo reaguoti į tarptautinių ekspertų uh, raginimus, rekomend, e, e, komisijos rekomendacijas. Jų ataskaita turi būti paskelbta spalio mėnesį ir ten bus pasakyta, ar mums pavyko laikytis e, pusantro laipsnių tikslo. Ir tikrai turėjome parengti šią rezoliuciją. Ir aš norėčiau dabar kreipėsi komisiją ir užduoti jai kelias klausimus apie tai, ko mes galime tikėtis per kitą pusmetį. Aš žinau, kad yra numatyta surinkti daugybę įvairių posėdžių ir susitikimų ir gal komisija galėtų mums papasakoti, kaip Europa uh, ketina padidinti savo nacionalinių lyginių nustatomus įsipareigojimus. Balkanietė apie tai kalbėjo. Ir ar galima tikėtis oficialaus pareiškimo ar pasiūlymo, ar tai, tai tiesiog buvo, jis tą sakė, norėdamas padaryti įspūdį. Ir Peter Lyzer, aš norėčiau pasakyti, kad uh, Pagal Paryžiaus susitarimą mes įsipareigojame siekti, kad temperatūra nepadidėtų daugiau nei dviem laipsniais, o būtų dar geriau, jeigu ji nepadidėtų daugiau nei pusantro laipsnio. Taip, tai yra įrašyta Paryžiaus susitarime, kurį mes visi ratifikavome. Taigi turime daryti viską, kad temperatūra nepakiltų daugiau nei dviem laipsniais ir kiek manoma stengtis, kad ji nepakiltų daugiau nei pusantro laipsnio. Ir reikia taip pat suvokti, kad tas. Uh, uh, kad skirtumas, kurį patirsime dėl klimato kaitos, jei temperatūra pakils pusantro laipsnio ir, jei, ir tarp to poveikio, kurį patirsime, jei jį patirs dviem laipsnis, yra didžiulis. Ir aš žinau, kad komisija da, rengia planą, kuris turėtų būti pristatytas lapkričio mėnesį. Ir da, Jame bus kalbama apie tai, ko, ko, kokiu veiksmu imsimės iki 2050 metų. Ir aš tikiuosi, kad tenai bus labai aiškiai rašyta. Ir, ir šitas pusantro laipsnio tikslas. Ir aš žinau, kad Niderlandai nori taip pat, kad būtų sugriežtinti kai kurie kiti tikslai. Pavyzdžiui, Niderlandai nori 25 procentų tam tikrose sritėse ir Merkel ir, ir Makronas taip pat sakė, kad jie nori, kad Europa įsakytų platesnio užmojo pageidavimus per COP24 konferenciją. Taigi būtų gerai, jei komisija mums paaiškintų, kaip jie įsivaizduoja parengiamuosius darbus iki sustikimo Katovicuose. Dar vienas dalykas. Mes šiuo metu kalbam apie tai, kaip galim bus gyvendinti korsiją sistemą, tai yra aviacijos išmetamo CO2 kompensavimo ir mažinimo sistemą. Ir čia aš norėčiau jūs paklausti komisijos, ką komisija ketina daryti pati ir ką darys valstybės narės tam, kad galima būtų įgyvendinti korsijate sistemą Tai svarbu žinoti, jei korsėja bus taikoma tarptautinių lygminių, nes šiuo metu būtent to yra siekiama. Ir e, aš noriu labai aiškiai pasakyti, kad būtų labai gerai, jeigu ji pateiktų mums labai aišku atsakymą, kaip, ką darys komisija ir valstybės narės, e, ypač IKAO e, organizacijos viduje tam, kad galima būtų pasiruošti korsijos įgyvendinimui. Dėkuoju už tai, kad uh, patikėt klausimą apie Korsiją. Toliau. have another other co-sponsors other co-sponsors on my list but Tarp šios rezoliucijos autorių yra ir kitų kolegų, bet jų nematau salėje. Tai reiškia, kad galime pradėti diskusiją. Pone Konečna. Dėkoju. Aš kalbėsiu mūsų šešėlinės pranešėjos e, Estefanijos Toris Martinės vardu. Ji negali dalyvauti šiame posėdėje, todėl aš pristatysiu jos nuomonę. Rezoliucijos projektas dėl COP23 pripažįsta, e, kad per COP22 ir COP23 buvo padaryta nemažai pažangos. Žinome, kad kalba eina apie pasaulinio masto dialogo, kuriuo metu ieškoma didelių sprendimų ir jame dalyvauja įvairios suinteresuotos šalis, ne, nuo nevyriausybinio organizacijų iki verslo atstovų. Bet reikia pasakyti, kad labai didelį vaidmenį per, vaidybą, per dėrybas vaidina energetikos įmonės ir būtent dėl jų vaidmens mums nepavyksta žengti į priekį. Uh, Be to, čia reikėtų paminėti ir moteris. Ir praeitais metais buvo patvirtintas pirmas e, e, lyčių lygybės e, dokumentas. Ir jame yra pripažinta, kad čia buvių moteris vaidina labai svarbu vaidmenį, ypač E, rūpina, e, jo, jos e, užtikrina, kad būtų rūpinamasi jų turima žemė. Dėl šios situacijos įvyko kelios protestų akcijų, keltas protestų akcijų Latino Amerikoje, Azijoje ir Afrikoje. Ir ši problema yra sisteminio pobūdžio ir Mums reikia iš esmės keisti savo ekonominės sistemas ir savo mąstyseną. Per COP23 pavyko susitarti dėl e, to veiksmų plano po e, po 2020 metų Junktinė karalystė ir Lenkija pateikė pakeitimus ir buvo nustatytas antrasis Kyoto protokolo gyvendinimo e, protokolas. Ir taip pat buvo nuspręsta sutelkti tam tikrose sritise išmetimus iki, ir tą sutrikimą padinti iki 20 procentų iki 2019 metų. Bet panašu, kad mes ir toliau neturime pakankamo finansavimo Ir turime suvokti, kad virs, e, vien vadovų susitikimų neužtenka tam, kad mes galėtume įspręsti klimato kaitos problemą. Mums reikia, kad da, da šią problemą rūpintųsi ne vien institucijos, bet ir kiekvienas iš mūsų, kiekvieną dieną. Mes visi tur, turėtume kovoti už tai, kad būtų išnaikintas e, da, badas ir užtikrintas stabilumas ir taika Žinome, kad tam tikrose e, e, didmešiuose, pavyzdžiui, Barcelonoje, buvo imtasi tikrai labai gerų iniciatyvų ir mes turėtume jas atsižvelgti per COP24 e, konferenciją. Išgirskime žmonių balsą žmonėms reikia da, galimybės dirbti autonomiškai, jiems reikia taip pat finansinės pagalbos. Mes negalime taip pat primetinėti laisvos prekybos susitarimų tam tikroms šalims, nes tie susitarimai kenkia jų galimybei apsirūpinti maistu. Dėkoju Jums. Vakar buvo žengtas vienas geras žingsnis. AFET komitete mes patvirtinome e, rezoliucijos projektą ir aš norėčiau padėkoti visiems, kas dalyvavo rengiant šį dokumentą. Nes jis yra tikrai labai svarbus e, tiek mums, e, tiek visiems mūsų piliečiams. Uh, Dabar žodį suteiksiu ponui Andriu Kuperiui, regionų komiteto pranešėjui tą pačią temą. Ačiū pirmininkė, gerbėmieji Envi komiteto nariai. Pirmiausia, ačiū, kad suteikėt man progą išdėstyti regionų komiteto nuomonę. Pritarėm jūsų rezoliucijai e, dėl klimato kaitos 24-osios konferencijos ir kartu atsižvelgiant į regionų miestų e, indėlį įgyvendinant Paryžiaus susitarimą vietos regionų e, institucijos irgi vaidina didelį vaidmenį kovoje su klimato kaita. Būtent jos atsako už 70 procentų visų e, priemonių susijusių su klimato e, kaitos kova. Nacionalinėms vyriausybėms šiaip jau kartai sunkiai sekasi ir tame prasme, ta prasme miestai ir regionai pirmauja dažnai. Tad Antai Bonoje prasidėjo Talanos dialogas ir jame gyvai dalyvauja regioniniai ir e, vietos, e, viet, vietos institucijos. Tačiau reikėtų e, padaryti vietos ir regioninių institucijų vaidmenį formalesnį visame šiame procese. Dabar jau padaryta nemažai žingsnių, tačiau jų nepakanka tam, kad galima būtų pasiekti Paryžiaus sustarimo tikslus, nepalaikant tinkamo, tinkamos partnerystės su vietos regioninėmis institucijomis, net ir mažesnius tikslus sunku bus pasiekti. Dabar temperatūra Šiaip ir reikėtų siekti, kaip jau buvo pasakyta, kad temperatūra ne tik, kad neviršytų 2 procentų, bet reikėtų, kad mažiau didėtų negu 1,5 procento. Ir čia viskas priklausys nuo nacionalinių įsipareigojimo veiksmų. E, dabar e, veiksmai skirti kovai su klimato kaita paprastai įgyvendinami vietos lygių ir dažnai jie deramai neįvertinami, nors tie vietos veiksmai gali iš tikrųjų padaryti didžiulį skirtumą, iš tikrųjų e, iš esmės pakeisti padėtį. Todėl mes reikalavom skaidrumo, kad nacionalinėse tarpinėse ataskaitose kartu būtų kalbama ir apie uh, E, subnacionalinių tam tikrų e, lygių institucijų vaidmenį įgyvendinant priemonės. Dialogas labai svarbus vietos ir regioninėms institucijoms, kadangi tokiu būdu būtų galima išklausyti jų balso. Ir tai padės e, kartu formuojant ateities politikos iniciatyvas. Dialogas tai nėra monologas. Dialogas turėtų būti abipusis, dviem pusėm, e, kad būtų įsiklausoma e, į abiejų pusių žodžius. Tad tai turėtų atsispindėti e, konkrečiuose tekstuose, turiu galvoje tuos, tuose, kuriuos priims 24-oji konferencija. Labai svarbu, kad ES ir jos valstybės narės palaikytų ryšius su, su tiesioginius ryšius su demokratiškai išrinktomis e, vietos ir regioninėmis institucijomis. Labai svarbu per konferenciją kalbėti vienu balsu. Tad mes e, pasiruošę būti e, geri jūsų partneriai. Ir galiausia, būdamas Junktinės karalystės atstovas, Aš e, man aišku, kad ar bus breksitas, ar vis dėlto jo nebus, nepaisant to mes turėsim dirbti kartu. Mes turim e, padėti jungtiniai karalystiai, e, kad šioji tiesiog ne, neatsiliktų, kad ji ir toliau darytų pažangą ir tik su, jungtin, su ES yra šansas tą pasiekti. Ačiū už Jūsų dėmesį. Labai ačiū. Dar du kolegos paprašė žodžio, tačiau paprašysiu kalbėti glaustai. Pone Višnievska. Labai ačiū, ponė pirmininkė, garbėmieji e, komiteto nariai. Aš norėčiau jūs visus pakviesti į Silezijos e, regioną, iš kurio aš pati esu, ir kad pamatytumėt e, būtent tvaraus vystimosi pavyzdžių. Ponios ir ponai, Paryžiaus susitarimas iš tikrųjų buvo didelė sėkmė. Noriu Jums tą progą priminti, kad Paryžiaus susitarimą pavyko uh, E, pasiekti, todėl kad ten buvo nekalbama apie pramonės dekarbonizavimą, bet kita vertus. E, Lenkijos delegacija beje darė didelį poveikį. Tuometinis e, Lenkijos aplinkosaugos ministras Šiško nuveikė tikrai nemažą vaidmenį. Dabar rezoliucijos projekte jūs raginat komisiją parengti mm, iki 2050 metų mm, konkrečią strategiją, kurioje mm, ūkio, ūkis, ūkio augimas nepriklausytų nuo išmetamų CO2 kiekių nereikėtų pamiršti ir kitų sektorių, kitų subjektų, kurie per mm, ateinančius metus galėtų pasiekti tikslų. Dar priminsiu, Paryžiaus sustarimą pavyko pasiekti todėl, kad dekarbonizavimas ūkio nebuvo numatytas. O tad jeigu dabar uh, vienšališkai siektume mažinti e, CO2 išmetimus, tai tikrai nebūtų veiksminga. Nes e, čia nereikėtų pamiršti, kokių e, kaštų tai sukeltų tam tikrose Europos regionuose. Ir vėl dabar grįžtu prie savo pačios Silezijos regiono. Tad kalbėdama apie Paryžiaus susitarimą, noriu pasakyti štai ką. Mes dabar turim strategiją, e, pagal kurią e, galėtume pasiekti tam tikros pusiausviros tarp CO2 išmetimų ir planetos gebėjimų absorbuoti, sugerti tuos išmet, išmetamus CO2 e, kiekius. Taip pavyko pasiekti susitarimo Tačiau mm, dar kartą noriu Jūs pakviesti į Katovicės, Katovicus. Ačiū, ponė Višnevska. Dar e, matau, kad e, atvyko kolegų, kurie kalbės kitais klausimais darbo tvarkės. Tad kolegos, labai prašyčiau kalbėti glaustai, o tie, kas kalbasi, prašom už salės tą daryti. Dabar žodį suteiksiu komisijos atstovui. Ačiū. Mes labai džiaugiamės parlamento rezoliuciją skirtą Katovicuose vyksiančiai 24 konferencijai Aišku, kad e, reikia imtis gyvų veiksmų tam, kad e, būtų galima pažaboti e, atšilimą, neleisti jam šilti daugiau kaip pusantro laipsnio. Antai vakar buvo peržiūri, per, kalbama ir peržiūrima ETS sistema. Ir visa tai rodo, kad iš tikrųjų reikia tinkamų teisės aktų. Bet to labai, labai gerai, kad vakar Teisingumo teismas priėmė sprendimą, mm, anuliavo tam tikrą teisės aktą, kuris buvo priimtas netinkamų teisinių pagrindų. Komisijos narys Arijas Kalnėtė dabar kalbasi su e, Kinijos, Kanados kolegomis Jie patys rengia mm, CO2 apmokestinimo sistemą, pasisemdami iš mūsų ETS sistemos. Bet aišku, kad reikia imtis daugiau veiksmų. Komisijos narys Kanietė dirba kartu su Kanada, Kinija, e, Ramio vandenino valstybėmis, e, būtent koalicijos partneriais. E, Ponas Lainin paminėjo, kad e, rytoj vyks e, ponios Mogerinis susitikimas su Indijos e, užsienio reikalų ministru. Mano paties generalinis direktorius ne per seniausiai buvo nuvykęs į Kiniją, kur kalbėjusi buvo dalyjamasi patirtimi apie kovos su klimato kaita pasiekimus. Dabar su kuo mes dirbom, ruoždamiesi COP konferencijai tai išlaikyti skaidrumą, mm, siekti duomenų palyginamumo, kartu dirbam ir su finansavimo aspektais tam, kad Paryžiaus susitarimo kontekste e, būtent būtų pasiekta apčiopiamų rezultatų. Buvo paminėta vidurio strategija ir mm, Buvo paminėtas, paminėtas skirtumas tarp veiksmų, kuriais būtų siekiama apriboti e, atšilimą iki 1,5 laipsnių ar e, iki 2 laipsnių. Tad e, aišku, mes turėtume siekti, kad kad tie 1,5 būtų artėtų prie dviejų. Tad labai svarbu kartu ir nacionalinių įsipareigojimų veiksmai. Ir čia tame procese turėtų dalyvauti visi sektoriai. Mes, aišku, teikiam komisiją mm, nuolatinę informaciją, nuolatinės ataskaitas, bet grįšiu prie to minties, kad visi sektoriai turėtų prisidėti prie klimato kaitos e, tikslų. E, Dabar, kas vyksta dabar, aš galiu tik tai e, kalbėti apie praeitį, kai buvo priimta nemažai teisės aktų kartu kitose pasaulio vietose e, ir ES teisės aktai mm, dažnai prasilenkia su tarptautiniais teisės aktais, o norint juos suderinti, reikia tarptautinių susitarimų. Ir galiausia, buvo pasakyta, kalbėta apie nacionalinius įsipareigojimo veiksmus. Ponas Gerbrandi paminėjo komisijos vakar padarytą pareiškimą, kad e, pagal mūsų teisės aktus e, mes turėtume pasiekti 45 procentų išmetimų sumažinimo. Tad e, būtent buvo pasakyta, ką turėtų būti daroma teisėkuros procese. Na ir noriu grįžti vėlgi į praeitį ir pasakyti, kad Europos parlamentas labai gyvai dalyvavo mūsų sprendimo prieimimo procese ir taip daroma ir dabar. Labai ačiū. Tuo ir baigsim mūsų diskusiją. Ir dabar noriu pasveikinti mm, naują mūsų prelegentą, svečią, poną Eriką Solheimą, Junktinių tautų aplinkosaugos programos direktorių. E, tas pareigas jūs jau einat beveik jau treti metai jūsų organizacija iš tikrųjų vaidina labai svarbų vaidmenį pasaulio kovoje su klimato kaita. Ir todėl mūsų komitetas stengiasi visada palaikyti glaudžius ryšius su jūsų vadovaujama organizacija. Mes jau nekartą susitikom su šios organizacijos vadovais per klimato kaitos konferencijas ir mes tikimės kartu e, su jumis susitikti ir kalbėtis kartu ir šiais metais per, pirmiausia, Liepos mėnesį per renginį ir po to per COP24 konferenciją Katovicuose. Labai svarbu. Tai Talanoa dialogas buvo patvirtintas per COP23 ir dabar tas dialogas e, vyksta, tikimės konkrečių rezultatų iki šių metų pabaigos ir kartu jau rudenį turės pasirodyti IPCC mm, ataskaita dėl 1,5 e, laipsnių klimato atšilimo. Bus kartu kalbama apie žiedinę, pasaulinę žiedinę ekonomiką, jos vaidmenį prisidedant prie tikslų siekimo. Tad mums bus labai įdomu išklausyti jūsų požiūrio į šios procesus. Žodis jums, prašom. Man tikrai labai malonu būti Europos parlamente. Be Europos Sąjungos tikrai niekada negalėtume e, imtis nei klimato kaitos, nei kitų svarbių šiandienos iššūkių Todėl noriu dar kartą pabrėžti, kad jūsų vaidmuo yra nepaprastai svarbus. ES yra svarbiausia mūsų pastangų veikėja ES. Be jungtinėms tautoms iškyla tie patys iššūkiai. Turime pakeisti e, mūsų e, kalbų projektaciją. Ir taip pat noriu pasakyti, kad ES turi e, įtakingų stambių sąjungininkų, tokių kaip Kinija, siekiant šių tikslų. Tokia yra bendra situacija ir noriu pasakyti, kad mes žmonijos istorijoje pasiekėme tokią etapą, kuomet uh, saulės energijos naudojame daugiau nei e, dujų ir naftos e, generuojamos energijos. Einame tinkame kryptimi, tačiau nepakankamai sparčiai. Nešvaistysiu jūsų laiko kalbėdamas apie tai, kodėl klimato kaita yra esminis iššūkis. Jeigu norėtumėte, kad apie tai pakalbėčiau, galėsiu tai padaryti vėliau, bet norėčiau, kad perėtume prie veiksmų aptarimo diskusijoje. Klausimas, kurio dažniausiai sulaukiu pasaulyje keliaudamas, yra labai paprastas. O kaip su Donaldu Trumpu? Iš tikrųjų, tai netiek svarbu klimato kaitos ir aplinkosaugos ir tie, kaip žmonės mano. Junktinės valstijos e, bendrais bruožais laikosi Paryžiaus susitarimo ne dėl baltųjų rūmų, bet dėl ekonominių veikėjų visų stambiausių, e, e, didžiausių JAV įmonių, Google, Amazon ir kitų, kurios mano, kad reikia veiksmų klimato kaitoje, nors kartais jie eina lėčiau nei mes, bet jie supranta, kad tai svarbu yra dėl ekonomikos. Ir Junktinėse valstijose penkis kart daugiau darbo vietų saulės energijos e, sektoriuje, nei, nei, pavyzdžiui, su dujomis e, ar, ar naftos susijusiuose sektoriuose. Turime iš, išsklaidyti egzistuojančius mitus šioje srityje. Pavyzdžiui, kent, kent, Kentakija yra anglies, iškasnės anglies muziejus. E, ir toje e, valstijoje E, pasirinkta saulės energija dėl to, kad ji yra pigesnė. Taigi tai tikrai labai simboliška, kokia saulės energija yra, kokia svarbi ir kokia galinga gali būti saulės energija. E, žmonės kurį laiką laikėsi anglies, naudojo anglį vien dėl to, kad buvo e, gajus įsitikinimas, kad ji pigesnė. O tokiuose valstijose kaip Kalifornijoje privatus sektorius, e, pavyzdžiui, laikosi Paryžiaus įsipareigojimų kaip ir daugybė kitų sektorių, vien dėl to, kad tai sutampa su ekonominiais interesais. E, E, Europa turi svarbių sąjungininkų šioje srityje, pavyzdžiui, Kinija. Kinija e, sparčiai eina link e, išsikeltų tikslų, tai tikrai stebėtina ir stulbina, stulbinama, nes e, Kinija komunistų partijos suvažiavimą E, aplinkosaugos klausimai buvo vieni svarbiausių darbo tvarkėje. Buvo e, patvirtinti Kinijos įsipareigojimai dėl kitų penkių metų, pavyzdžiui, dėl skurdo mažinimo, dėl kitų sričių ir tai susiję e, su, tarkim, tarša Pekino regione, kur pastaruosius kelis metus tarša buvo uh, mažinama 40 procentų, taip pat e, e, geriamo vandens tiekimas e, užtikrinamas gana sparčiai Europoje. Šios pastangos taip pat šiose sitise vyksta, tačiau jos daug lėtesnės. Taigi džiaug, turime pasveikinti Kiniją kaip, kaip natūralų tikrą ES sąjungininką. Bet žinoma, Kinija daro tai ne, ne mūsų, ne dėl mūsų, jie, jie tai taip elgesi dėl to, kad jiems e, tai naudinga. Prieš dešimtį metų Europoje buvo kalbama apie tai, kad reikia įtikinti kinus, patraukti juos savo pusę aplinkosaugos srityje, nes Kinija yra labai svarbi pasaulyje. Bet dabar viskas pasikeitė. Donaldas Trumpas e, pasirūpino, kad Junktinės valstijos išstotų iš klimato kaitos susitarimo ir e, Kinai pareiškė, kad e, jeigu nesimsime veiksmų dabar, stabdant klimato kaitą, tai bus nusikaltimas e, ateities kartų atžvilgių. Ta, ta pati sako ir Indija. Taigi, tai, tai Indija yra dar vienas natūralus mūsų sąjungininkas. Kad to visose vyks e, diskusijos dėl klimato kaitos, kaip žinome, Europos Sąjungai tenka didelė atsakomybė užtikrinti, kad tai būtų sėkmingas renginys, jį rengia Lenkija. Aš nepristatinėsiu visų rengiamų komunikatų ir pareiškimų niuansų, visi tai tikriausiai visą turinį žino. Aš pakalbėsiu apie pratesnę situaciją e, kurie apsprendžia, kokia kryptimi pas, pasisuka dėrybos dėl ekonominių ir kitų sektorių. Uh, Kalbėjau su komisijos nariais Briuselėje ir esu stiknas, kad reikia keisti mūsų e, <clears throat> kalbėjimo būdą klimato, dėl klimato kaitos. Nepavyko klimato kaitos klausimų padary, paversti tokiamis būtinėmis temomis, kurios svarstamos e, glas, Glasge turine arba kokioje nors Kinijos provincijoje. Kodėl? Nes kartais per nelik sudėtingai apie tai kalbame ne, nesugebame to, tų aktualių priartinti prie žmonių. Švartnegeris, pavyzdžiui, yra pasakęs, kad jeigu kalbuosiu su savo e, e su žmonėmis Ajovoje, su rinkėjais Ajovoje ir kalba apie tai, kad e, pakils jūrų lygis kažkur tai e, kitoje valstijoje, jiems visiškai tai nerūpi. Aš turiu paaiškinti, kodėl Ajo, Ajovos gyventojams tai yra svarbu ir kodėl tai jiems aktualu. Reikia kalbėti apie, pavyzdžiui, energetikos klausimus. Reikia kalbėti taip, kad žmonės suprastų, vengti visų e, nesuprantamų e, techninių trumpinių, kurie e, persmelkia mūsų kalbą klimato. Kova su klimato kaita reikia susijęti su ekonominėmis galimybėmis. Taip pat kalbėti apie saulės energijos pramonę. E, E, kalbėti apie tai, kad, ši, kad šis sektorius gali pasiūlyti švarių darbo vietų, kad atsiveria daug darbo galimybių moteriams. Būtent premjerė, premjeras Modis apie tai, tai daro, kalba apie tai kiekvieną dieną. Apie tai, kad e, saulės energija gali būti panaudojama e, vandens pompoms Utah Pardesh valstijoje E, nes e, Indijoje moteriams e, kiekvieną dieną ruošiant valgy labai, tai labai svarbu. Arba kalba apie tai, kai, kokiu, kokiomis priemonėmis užtikrinti energijos tiekimą visiems kaimams, visiems, visiems namų ūkiams Indijoje. Ir Indijoje daug kur naudojama saulės energija. Pietų Indijoje yra pirmasis uh, Saulės energijos uostas, kur, e, kur, kuriuo per metus pasinaudoja apie 10 milijonų keleivių. Jie tai pasirinko tokį alternatyvą dėl to, kad saulės energija yra pigiausia, ji netarši, tai labai geras sprendimas klimato kaitos kontekste, tai sukuria naujų darbo vietų ir tai pergalė visiems. E. Taigi reikia keisti kalbą, reikia glaudesnių sąsajų su ekonomika. Reikia pozityviai apie viską kalbėti, kalbėti apie tai, ką įmanoma pasiekti, nekalbėti apie negatyvius dalykus, nekalbėti apie, ne tik apie siubingas pasiekmes, kurios, e, kurių sulauksime dėl neveikimo, žinoma, dėl klimato kaitos kils jūros lygis, bus daugiau uraganų e, vandeninuose, bet žinoma, Galime kalbėti ir apie galimybės keisti ekonomiką, kurti darbo vietas e, ir padėti žmonėms išbristi iš didelio skurdo, pasiūlant darbo vietas. Jeigu pakeisime e, akcentus pasisakymų šiomis temomis, tai, tai bus labai daug tarša nėra didžiausias žmonijos žudikas. PSO organizacijos pastangų dėka žmonės jau nemiršta dėl poliomelito ar kitų epidemijų, bet tarša taip pat nėra didžiausias žudikas. Žmonės mato, kad kas vyksta ir daugelie pasaulio didžiųjų miestų yra judėjimas, e, kaip miestus padaryti švaresniais. Todėl reikia remtis visą turimą informaciją sukauptą, bet reikia tą, tas kalbas apie e, susijusiuose su klimato kaita padaryti pozityvesnėmis. Norint trumpai pakalbėti apie svarbiausias rytis, kuriuose reikia veiksmų, jeigu norime kovoti su klimato kaita, svarbiausia, žinoma, energetika. Uh, Mums reikia energetikos ir persitvarkymų energijos rytyje. Jie prasidėjo, tačiau vyksta lietai. 2017 buvo pirmieji metai, kuomet daugiau, buvo, daugiau elektros energijos buvo pagaminta naudojant saulės energiją nei visus kitus energijos šaltinius kartu, bet ta transformacija turi paspartėti. 50 procentų tų pokyčių negalėjo įvykti be Kinijos. E, Europos indėlis tai yra 17 e, procentų praeisiais metais. E, Danija 150 procentų savo energijos pasigamino iš vėjo energijos. Daugelį, kai kuriuose šalise 100 procentų energijos šaltiniai yra atsinaujinantis. Taigi turime ir toliau eiti šiuo, šiuo keliu. Jungtinė karalystė buvo e, pramoninės revoliucijos. E, lyderė, nes jie atsisakė iškastinės anglijas daug kur. Dabar šalyje anglės e, e, dalis bendrame energijos derinyje yra tik tai 2 procentai. Ir jeigu Junktinėje karalystė sugebėjo pasirinkti tokius sprendimus, kitos šalis taip pat gali tai daryti. Uh, E, Jungtinė karalystė renkasi saulės ir vėjo energiją, ypač Škotijoje bus panaudojama vėjo energija. Yra daugybė sėkmės istorijų. Jungtinė karalystė, Danija, vėjo srityje, Kinija, saulės ir vėjo energijos panaudojime. Mes galime tuos pavyzdžius paskleisti pasaulyje ir paspartinti pokyčių e, greitį. Dar viena svarbis rytis, kurią žmonės užmiršta, tai vėsinimas daugybė energijos šalyje sunaudojama vėsinimui, kondicionavimui. E, pažangiausios draudimo įmonės yra e, pastatė labai šio laikinį novatorišką pastatą Ir ten pasirinkta kitokia pos, e, pastato vėsinimo technologija. E, vietoj šildymo e, vyksta vėsinimas nes energiją gamina visokios mašinos įranga ir tuomet tenka tik tai vėsinti dėl tos technologijos Indija. Ten lankiausi prieš porą savaičių, temperatūra buvo plus 40 Celsijaus. Ir visi, žinoma, nori būti kondicionautose pastalpose. Vis dėlto Indijoje tai dar retas dalykas. Ir nors šalyje ekonominės augimas yra spartus, Ir tikriausiai artimiausioje ateityje dešimtis milijonų žmonių toje šalyje galės sau leisti e, vesinimo technologijas, vesinimo įrangą bandoma apskaičiuoti, kiek energijos, kokie bus energijos poreikiai visiems, visoms jėgainėms šalyje. Tie poreikiai bus milžiniški, bet turime, yra, egzistuoja naujos technologijos, kurios gali pagaminti tą energiją, pasiūlyti sprendimus, panaudodamos daug mažiau energijos ir ne, neapsunkindamos klimato kaitos. Uh, Yra pasaulyje susibūrusi koalicija už švarias vėsinimo technologijas. Kaip žinote, egzistuoja Monrealio protokolas dėl ozono sluoksnio situacijos. Ėmėmės pastangų visame pasaulyje ir, kaip žinote, ozono sluoksnis e, yra situacija dabar yra ten tikrai gera, nes pradėtos naudoti kitokios, pavyzdžiui, šaldytuvų e, šaldimo technologijos, šaldimo technologijos šaldytuvuose. Yra daugybė sprendimų, kurie yra labai našus energijų požiūrių pasaulyje ir pasirinkė švarias vėsinimo technologijas, švarius sprendimus galime sustabdyti pasaulio temperatūros atšilimą pusę laipsnio. nes e, sparčiai pasaulyje e, augantis vidutinės klasės sluoksnis tikrai e, norės e, ateityje daug vesinimo įrangos. Žinoma, Katovicuose reikia veikti, bet reikia nepamiršti ir išorės pasaulio, ir kaip galime daryti jam įtaką, ir tai yra įmanoma. Pasirenkant tinkamus sprendimus ir europiečiai turi tikrai ger, ger, gerus sąjungininkus. Ponas Macron e, e, kalbėjo neseniai tarptautinėje saulės, tarptautinėme saulės energijos alijanse, aš buvau e, tame renginyje taip pat ir ten kalbėta apie tai, kiek e, milžiniškų galimybių atveria Saulės energijos panaudojimas energinėme derinyje. Buvo Afrikos mažiausiai išvyščių šalių atstovai, kurie tikrai galėtų padaryti milžinišką šuolį e, panaudodami Saulės energiją. Afrika gali aplenkti tuos etapus, tradicinius etapus, kuriuos e, yra praėję kitos valstybės ir aplenkti, pavyzdžiui, Anglijos etapą ir iškart perėti prie saulės energijos. Dar vienas svarbus sektorius - žemės naudojimas ir miškai. 20 procentų e, pastangų, su kuriomis reikia kovoti, tai netinkamas e, E, miškų arba durpynų naudojimas ir skaičiai iliustruojantys situaciją yra stulbinantis. Tarp Kongo Respublikos ir Kongo Demokratinės Respublikos buvo e, aptikti dideli durpynai ir ten esantis e, CO kiekis yra trijų metų teršalų dydžio. Jeigu tie durpynai durpynai būtų pradėti eksploatuoti, tai reikštų labai di didelę taršą. Nėra kol kas pavojaus, kad tie durpynai pavirs dūmais, tačiau e, vertinant Kongo plėtotės perspektyvas taip gali nutikti. Reikia ieškoti priemonių, kaip apsaugoti tuos durpinus. E, ten durpinai yra tokiuose regionuose, kur mažai gyventojų, bet tikrai reikia bandyti apsaugoti tą, situa, tą, tą e, teritoriją. E, Indonezija turi daugiausia patirties durpinų eksploatavime ir mes bendradarbiavime su ta šalimi sprendžiant šiuos klausimus. Uh, Toliau Brazilijoje, Amazonės baseinė e, miškų nikimas sumažintas 78 procentais. Kai kurie tri, kritikai sako, kad e, taip nėra. E, miškų nikimas tikrai labai labai pristabdytas ir e, šiek tiek miškų e, atsodinimas taip pat pradėjo aukti. Ir aš manau, kad rezultatai Brazilijoje e, yra fantastiški, nes šalis yra ištikta ilgalaikės politinės krizės, niekas apie tai negalėjo net nuspėti po prieš prezidento rinkimus spalio mėnesį, bet situacija tikrai labai labai sudėtinga. Bet ir kairė, ir dešinė politikoje e, e pasisako už tuos už tą pačią kryptį, kovojant su miškų nikimu. Tai labai svarbu Brazilijai. Garantijų dėl ateities nėra, bet Brazilija yra šalis, kur yra daugiausia tropinių miškų pasaulyje ir ji, jos pavyzdys atskleidžia, ką galima nuveikti. Toliau Azijos regionas - Indonezija. Indonezijoje primti visi įstatymai, kur, kur, kur, kurių norėjome Net Greenpeace organizacija neturi prie ko prisikabinti, tai nuostabu. Visi pa, pa, įstatymai patvirtinti parlamente ir visos didžiosios Indonezijos arba Singapūro įmonės, visos medienos kirtimo kam, kompanijos žino, kad reikia kovoti su, su miškų kritimu. Ir po, po, politiniai sprendimai nepriekaištingi, bet miškų kirtimas toliau vyksta. Kodėl? Nes pasižiūrėjus vietinių lygmenį pamatysime, kad mažai paskatų tuos įstatymus įgyvendinti. Kažkur yra valdytojas e, regiono, kuriam reikia pinigų, kad būtų perrinktas. Ir jis e, dalina koncesijas miškų eksploatavimai Ar tikėtina, kad e, jis e, surinks daugiau balsų, jeigu bus nuvaryti žmonės nuo teritorijų gyvenamų, kurias planuojama iškirsti? Mūsų atsakas turi būti štai koks. Labai e, reištingai skatinti vyriausybę siekti, kad įstatymai būtų įgyvendinti, bet taip pat keisti žmonių mąstymą, užtikrinti, kad žmonės gautų naudos iš kitokio uh, požiūrio. Jeigu žmonės e, supras, kad jų gyvenimas bus geresnis, jeigu jie pasipriešins miškų kirtimui, tai jie tai ir, tai ir darys, jie priešinsis. Žmonės turi suvokti, kad e, tai yra geriausia apsauga, geriausias garantas dėl ateities, kurį jie turi. Brazilijoje taip pat dirbama labai gerai, įvairios gentis susibūrė į, e, tam, kad apgintų savo da, miškus. E, BNP Pariba ir kiti investuotojai remia mūsų poziciją ir dabar rengia didelę investavimo į tvarų žemės ūkį Indonezijoje e, schemą. Ir mes norime, kad ūkininkas galėtų ir didinti savo o, ūkio našumą. Taip jis galės gauti daugiau pajamų iš savo žemės ir jam nereikės kirsti miškų. Ir mes manome, kad ši programa gali būti labai veiksminga. Ir be abejo, vyriausybė turėtų gerai įgyvendinti galiojančius įstatymus ir siekti užtikrinti, kad vietos ekonomika veiktų uh, gerai. ES e, gali paremti šių vyriausybių pastangas. Be abejo, čia daugiausia reikia kalbėti apie privačias investicijas, bet vis tiek manome, kad viešosios investicijos taip pat gali būti naudingos. Ir jums leidus aš galėčiau pasakyti, kad dar vie, e, kad egzistuoja vienas svarbus galimų pajamų šaltinis, tai yra ATL prekybos sistema. Ir džiaugiamės, kad ši sistema yra uh, plečiama. Ir manome, džiaugiamės, kad aviacija dabar bus taip pat taikoma šį sistemą ir Ir mes Žinome, kad e, e, aviacijos e, sektorius labai sparčiai vystosi, ypač Kinijoje. Ir todėl gerai, kad jam taip pat dabar bus taikoma ETL sistema. Ir uh, Mes manome, kad visi šie veiksmai be abejo yra naudingi šalims ir turime užtikrinti, kad naudo gaunamos lėšos būtų gerai uh, išleidžiamos, gyvendinant smulkius projektus, kurie nedarytų žalos aplinkai. Ir dar vienas dalykas. Plastikas dabar pateko taip pat į tarptautinę darbo atvarkę. Fantastiška pažanga čia yra padaryta. Plastiko strategija, kuri buvo patvirtinta ES, yra puikus žingsnis į priekį. Ta pačią dieną Čia Bruselė buvo pažadėta, kad vienkartinės plastiko naudojimas taps praeitimi 2020, 2022 e, metais. Ir e, tokį tikslą savo nustatė Indija. Tačiau Junktinė karalystėje parlamente kažkas pasakė, kad e, tai nėra įmanoma ir aš manau, kad jeigu Indija gali tai padaryti, tai ir mes turėtume sugebėti tą padaryti. Tai yra taip pat susiję su žiedinė ekonomika. E, ši ekonomika yra kur kas naudingesnė mūsų aplinkai ir mes naudojame daug plastiko ir turime daryti viską, kad plastikas būtų perdirbamas ir pakartotinai naudojamas. Mes turime pradėti naudoti ne vienkartinius e, vandens plastikinius buteliukus, o turime juos prildyti, e, kartoti juos e, kelis kartus. Ta ir darome Europos parlamente, sako pirmininkė. Puiku, man labai patinka da, grinųjų pinigų automatą. Ir aš manau, kad lygiai taip pat me, tokius pat aparatus mes galėtume sukurti tam, kad visi galėtų patys prisipilti e, vandens į buteliukus. Ir e, galiausiai mes turime susijęti klimato kaitę su biologinė įvairovė. 2020 e, metais Pekinė vyks suinteresuotų šalių konferencija dėl biologinės įvairovės apsaugos. Uh, Mes turime susijęti įsipareigojimą šioje srityje su Paryžiaus e, susitarimo įsipareigojimais. Timermans taip pat buvo susitikęs su tam tikrais e, Kinijos vadovais ir dabar gytas geras pagreitis. Ir vyks pasaulinio lygio renginys Kinijoje ir tai puiku, bet be abejo turime juos paremti. Iš Vašingtono matome. Da, uh, neraminančius e, ženklus, ten mažėja politinės valios, ką nors daryti, todėl Europa turėtų sustiprinti savo pastangas. Dėkoju. Uh, Dėkoju už labai išsamų pasisakymą. Dėkoju už tai, kad papasakote apie tai, kai, e, kas vyksta pasaulyje, ginant mums visiems svarbius tikslus. Kolegos, dabar prasidės diskusija. Ponas Lainin, ponas Gerbrandi. Prašau, ponė Lainin. Erika, mes seniai jau pažįstami. Norėčiau pasveikinti tave. Puikiai dirbi. Puiku, kai mes e, turime tokius programų vadovus, kurie yra visiškai atsidavę savo darbui. Ir gal jūs galėtumėte mums papasakoti apie tai, kaip e, Junktinių tautų aplinkosaugos e, apsaugos programa taps e, agentūra. Tai taip pat yra įdomus poslinkis. Jūs rūpinatės tuo, kad me, žmonija išliktų šioje planetoje ir todėl mūsų planetoje negalime teršti mūsų planetos. Mums reikia uh, surasti žodžius, kurie įtikintų žmonės kiekviename kaimelėje, kad reikia rūpintis aplinką. Akivaizdu, kad mes e, pernelik lietai veikiame. Šiandien kalbėjome apie rezoliuciją, kurią parengėme e, e, dėl Katovicuose vyksančios sunčios šalių konferencijos. Ir jau minėjome, kad uh, tikrai per lietai dirbame. Žalėsis finansavimas, gal e, tu galėtum mums papasakoti, kaip mes galėtume e, padidinti tą žaliai finansavimą. Kitas mano klausimas yra susijęs su prisitaikymo veiksmais. Aš gyvenau šalia Luksemburgo ir mes audrų paprastai neturime šiame regione. Per pastarąsias keturias savaitės įvyko net trys 3 e, tornado. Ir gal e, ir tai parodo, kad mes turime tikrai intensyviau imtis e, prisitaikymo veiksmų. Gal galėtumėte apie tai pakalbėti, ponas Balčio? Nem nagyon röviden fogalmazni, mert nem akarok a idővel visszaélni. Dėkoju. Pone pirmininkė, aš pasistengsiu kalbėti labai trumpai. Laiko neturime daug. Taigi, pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie Paryžiaus susitarimą. Mums buvo pasakyta, kad Paryžiaus susitarimo įsipareigojimai yra privalomi ir kad e, tai buvo labai svarbus žingsnis į priekį. Tačiau paaiškėjo neseniai, kad tie įsipareigojimai nėra privalomo pobūdžio. Aš klausiau pono Kenietę, kaipgi mes galėtume priversti JAV laikytis prisimtų įsipareigojimų. Kaip mes galėtume užtikrinti, kad JAV būtų atsakinga už prisimtus įsipareigojimus. Antras klausimas. Daug kam atrodo, kad dviejų procentų tikslas nėra pakankamai ambicingas. Me, Mūsų tarša sudaro 40 procentų visos taršos ir mes turime pagalvoti apie tai, kaip valstybės narės galėtų ne tik rūpintis aplinkosauga, bet ir socialiniais dalykais. Ir aš manau, kad 2 procento tikslo e, reikia, 2 laipsnių tikslo, atsiprašau, e, reikia siekti visame pasaulyje. Tai būtų naudinga įvairiais ligmenimis. Aš manau, kad taip svarbu yra kalbėti atvirai su žmonėmis, aiškin, gerai aiškinti, ką reiškia klimato kaita. Bet reikia kalbėti realistiškai, nes jei mes kalbėsime tik tai apie tai, kad pietų Indijoje puikiai veikia saulės baterijos, kitur e, gal vėjo jėgainės, tai mes tik tai skleisime iliuzijas kad e, viską galima pakeisti. Nepamirškime, kad yra tokių vietų, kur saulės beveik nėra. Pavyzdžiui, Šiaurės Europoje da, mes neturime labai daug saulės šviesos. Ir iš tikrųjų galime tik gerbti Vokietiją, nes ji tikrai uh, labai aktyviai stato vėjo jėgainės, bet tai, gal tai nėra įmanoma visur, ponas Gerbrandi. Dėkuoju, ponė Pirmingė, ir aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Solheimui už tai, kad jis pas mus atvyko. Iš tikrųjų, nepaprastai įdomu yra klausytis jūsų pasisakymo apie tai, ką jūs darote šiuo metu. Jūs labai daug dėmesio skiriate klimato kaitai ir visiškai teisingai. Aš jums visiškai pritariu. Taip, galiausiai mes surasime technologinius sprendimus, kurie padės mums sumažinti klimato kaitą. Ir jūs minėjote Kentakio anglies muziejų kuris tikrai yra da, fantastiškas pavyzdys. Aš visiškai jums pritariu. Bet aš turiu du klausimus. Pirmiausia, jūs min, pradėjote nuo trumpo. Bet aš manau, kad iš tikrųjų problemo, JAV problemos nėra susijusios vien su trumpu. Problema ta, kad JAV, kaip ir beje Europoje ir kitur, žmonės nesugeba reaguoti į didžiulius su klimato kaita susijusius iššūkius. Aš nemanau, kad jiems atrodo, kad klimatas nesikeičia. Jie tiesiog e, nori apsimesti, kad nieko nemato. Jie nenori spręsti dabartinių problemų. Ir jį, todėl jie taiko tokius politinius sprendimus, kurie yra labai trumparegiški ir kurie ilguoju laikotarpiu tik tai pablogins problemas. Todėl aš norėčiau paklausti, kaip galima būtų šią problemą spręsti. Aš manau, kad e, kai kas netgi gali daryti išvadą, kad e, mūsų turima demokratinė sistema netinka tam, kad mes galėtume spręsti tokio didžiulio masto problemas kaip klimato kaitos reiškinys. Aš manau, kad mums reikia demokratijos tam, kad galėtume įveikti šias, e, e, šias problemas, bet kaip mes galėtume įtikinti daugumą žmonių, kad mūsų aplinkosios darbo atvarkė yra jiems naudinga. Antras klausimas. Jūs minėjote biologinės įvairovės nykimą, miškų kirtimą. Kai kalbame apie klimato kaitą, mes daugiausia dėmesio skiriame kitiems dalykams. Pamirštame dažnai apie tai, kad dėl klimato kaitos nyksta biologinė įvairovė. Ir biologinės įvairovės nykimas prasidėjo beje dar prieš mums supra, uh, suvokus, koks yra svarbus klimato kaitos reiškinys. Taigi turime veiksmų imtis nedelsdami. Uh, Ir aš visiškai pritariu, kad 2020 metais vyksintis renginys Kinijoje bus nepaprastai svarbus. Ir čia aš noriu paklausti apie dar vieną dalyką. Tai yra didėjantis, gyvent, didėjantis gyventojų skaičius. Ypač Afrikoje, pažvelkite į prognozes. Mes galime daryti, ką tik tai norime šiuo metu, kovodami su klimato kaita ir aš manau, kad mums pavyks šią problemą spręsti suradus technologinius sprendimus. Bet yra kitų problemų - biologinės įvairovės nykimas, miškų kirtimas. Ir tos problemos yra didelė dalimi susijusios su tuo, kad Afrikoje ir kitur beje didėja labai smarkiai gyventojų skaičius. Pavyzdžiui, Nigerijoje. Ir mums reikia kažkaip sulėtinti tą labai spartų gyventojų skaičiaus didėjimą. Aš suprantu, kad politinė prasme apie tai neleidžiama kalbėti, bet tarp pusavėje mes gal galėtume šią temą aptarti, ką mes galėtume padaryti, norėdami spręsti šią problemą. Ponas Ek. Dėkoju ponė pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti taip pat ir ponui Solheimui už puikų pasisakymą. Aš norėčiau pasidalinti su jumis keliomis pastabomis. Iš esmės, man susidarė įspūdis, klausantis jūsų, kad situacija nėra jau tokia bloga ir kad iš tikrųjų imamasi šiuo metu politinių priemonių tam, kad galima būtų sukontroliuoti dabartinę situaciją. Bet kodėlgi tuomet kiekvienais metais rekordiškai didėja CO2 išmetimų? Žiniasklaida apie tai nuolat rašo. Jūs kalbėjote apie tai, kaip naudojama yra energija, kaip naudojama yra žemė, bet labai mažai kalbėjote apie žemės ūkį. Daktaras Henning Steinfeld parengė ataskaitą, kuri vadinasi Ilgasis gyvulininkystės sektoriaus šešėlis. Ir toje ataskaitoje yra parašyta, kad pastarėsiais metais mėsos gamyba padvigubėjo. Ir toje ataskaitoje daroma yra išvada, kad dėl mėsos gamybos, kad mėsos gamybos sektorius sukuria 18,2 procento CO2 išmetimų skaičiuojant CO2 ekvivalentų. Kaip galima būtų į tai reaguoti? Ir žinome, kad kai kuriuose šalise mėsos vartoja, vartojimas sumažėjo nuo 75 gramų per dieną iki 45, bet kitose šalise mėsos valgymas tik tai didėja. Taigi, kaip galima būtų šią problemą spręsti? Jūs taip pat kalbėjote apie miškų kirtimą ir biologinės vairovės nykimą. Uh, Aš dirbu Pietričių Azijos delegacijoje ir galiu Jums pasakyti, kad aš jokių pastangų atsisakyti miškų kirtimo nematau. Gal kai kas bando šiek tiek mažinti šio reiškinio mastą, šiek tiek bandoma su, uh, jį sulėtinti, bet Kaip galima būtų realiai veiksmingai užkirsti kelią miškų kirtimui? Labai ačiū, tad dabar vėl kreipiuosi į Jūs, ponė Solheimai. Buvo pasakyta e, komentarų, klausimų, prašom. Daug gerų klausimų, pasistengsiu atsakyti į juos e, vieną po kito. Pirmiausia, pono Laineno Taip, čia jūs paminėjot. Tai Taip, dėl, dėl būtent mūsų organizacijos ar programos tapimo e, agentūra e, mes dabar tai kol kas tai yra neįmanoma, Tad jeigu iš tikrųjų galėtumėt pasiūlyti, kaip, tai, kaip padaryti mm, agentūrą iš, iš programos, tai aišku, galit siūlyti, bet mes turėtume dėmesį sutelkti į aplinkosaugos politiką. Žalieji vadinamieji finansai iš tikrųjų labai svarbus, tik mes turėtume nukreipti finansavimą reikiamą E, linkme e, vystomasis bendradarbiavimas šiame kontekste svarbus, bet čia kalbama apie tikrai mažus, nedidelius pinigų kiekius. Kalbant apie Kiniją, tam tikrus Kinijos e, regionus tai padėtis, ta prasme, keičiasi, antai naujųjų, jaunųjų kartų atstovai dabar jau iš tam, tik, tam tikrose provincijose jau turtingesni negu jų tėvai ir panašiai. O mes dirbam su dideliais sektoriais, stengiamės pateikti tam tikras gairias, pradėjau, pradedėjom nuo draudimo bendrovių, kalbam dabar su didžiaisiais bankais, antai Kinijos pramonės ir investicijų bankų ar bankais. Tam, kad būtų galima e, investicijas nukreipti į padaryti jas žaliosiomis investicijomis, e, investuoti į aplinkosaugą. Tad mes užmesgę esam partnerystės ryšius su dideliais bankais, antai su vienu dideliu Niderlandų banku, e, su kuriuo rengiam tam tikras gairias, e, tam tikrų veiksmų e, planus. Ponas Balsa. Nežinau, ar čia reikėtų daug laiko skirti tam, uh, kad e, aptartume, kiek Paryžiaus susitarimo tikslai yra teisiškai saistomi. Daugiau kalbam apie moralinę tam tikrą e, politiką, geros valios politiką. Labai svarbu, kad e, kad tiesiog būtų suvokta, kad tai, kas daroma pagal susitarimą, išeis į naudą savo šaliai, savo žmonėms. Tad tam reikia tik tai politinės stipros valios. Paminėjot Vokietiją. Antai pats praėjusią savaitę dalyvau Nairobije vienam rengi, e, renginyje ir buvo paminėtas Vokietijos pavyzdys. Vokietija turbūt vienintelė pasaulio valstybė, kuris sąmoningų sprendimų priėmė e, aplinkosaugos kontekste ir matuojant įvair, pagal įvairius rodiklius, Vokietija visada pirmauja. Gal ten kai kurie reikalai geriau atrodo Norvegijoje ar Šveicarijoje, Bet kita vertus, lyginant 5 milijonus norvegų su 80 milijonų e, vokiečių, tai iš tikrųjų Vokietija priėmė daugybę sąmoningų sprendimų, įtvirtindama e, tiesiog e, aplinkosaugos programą. Ir čia įvairių politinių partijų stiprių piliečių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų dėka pasiektas toks aplinkosaugos lygis. Ir tai į naudą išėjo ne vien tik tai Vokietijos žmonėms, bet e, turiu galvoj situacija pagerėjo darbo vietų e, prasme, kartu atsirado, taip atsirado darbo vietų, uh, E, iš to naudos gavo įmonės. Atsirado daug e, šeimos, šeimininių įmonių. Kartu Kinija paminėtina šiame kontekste, kad nėra čia tam tikro konflikto tarp e, ūkio vystimosi ir aplinkosaugos. Toliau buvo klausimas, uh, ar demokratijos priemonėmis galima pasiekti rezultatų. Bet vis dėlto nereikia abejoti demokratijos, demokratijos, demokratijos vertybių. Demokratijos priemonėmis galima pasiekti rezultatų. O jeigu bus kitų kažkokių sistemų, kurios pasieks daugiau, tai mes, europiečiai, tiesiog pralaimėsim kovą. Mes, e, tai iš tikrųjų, mūsų sistema prisideda prie aplinkos e, padėties, e, prie darbo vietų kūrimo, sveikatos. Dažnai neigiamų požiūrių atsiranda dėl kartu žiniasklaidos tam tikros įtakos Ir čia paminėsiu vieną gerą Steveno Pinkeno knygą, kurioje įvertinama įvairių pasaulio vietų padėtis, ją lyginant su praeitim, nes dėja daug žmonių mano, kad praeity, praeitis visada buvo e, rožinė, bet daug žmonių pamiršta, kokia vidutinė gyvenimo trukmė buvo pavyzdžiui, Mančesterį ar 40 e, metų vidutinis, vidutinis planetos e, gyventojų e, gyvenimo trukmė buvo 29 metai, o dabar jau artėjama prie 71 metų viso pasaulio mastu. Tad padaryta fantastiška pažanga. Bet vėl žiūrint į Kiniją, tai vėlgi nėra jau tai blogai, priešingai, čia mes manom, čia Europoje, JAV, Kinija, Indonezija vertinam neigiamai, bet iš tikrųjų situacija yra priešinga. Dabar dėl Saulės energijos Tai prieš 20-30 metų mm, e, prieš 20-30 metų prieš pramonės revoliuciją situacija aplinkosaugos buvo labai apgailėtina. Čia paminėtina Jungtinė karalystė, mm, kitos vietos mano paties Norvegijoje. Nu, bet įdėgus be visą kitą, pažiūrėjau, saulės energiją, padėtis gerokai pasikeitė. Ir tikrai galim pasidžiaugti visą šitą sėkmę, kadangi tai skatina siekti daugiau sėkmės. Gyventojų skaičiaus didėjimas. Tai nėra tabu mano galva. Mes turėtume apie tai atvirai kalbėti ir kartu žiūrėti realistiškai. Bet tik tai dabar tam tikrose Afrikos valstybėse ir Pietričių Azijoje. Tai yra tie du regionai, kur gyventojų skaičiaus didėjimas yra problemiškas. Visur kitur gyventojų mažėja. Antai Kinijoje dabar jau yra tendencija, Japonijoje mažėti, bet didžioji problema yra pietričių Azija ir E, ir Sahelio regionas Afrikoje. Ten vidutinis vaikų skaičius vienai moteriai yra 7-8 vaikai ir tie vaikai ten gimstantis yra potencialūs e, migrantai, kurie migruoja į Europą. Ir suprantama, e, nėra darbo vietų, išsilavinimo lygis dėl to nukenčia. Ir tokia padėtis iš tikrųjų netvari. Kai moteris e, įtrauksim į mokymo švietimo sistemą ir pagyvinsim ūkį, tada padėtis pasikeis. Matom dabar, kaip padėtis pasikeitė Irane ir kartu Bangla, Bangladeše, tad tikrai padaryta fantastiška pažanga. Nes prisimenam Bangladešo atvejį, prieš keliarius e, dešimtmečius e, ir dabar matom, kad gyventojų e, skaičiaus, skaičius maždaug stabilizavosi kartu ir ūkio augimas prisidėjo prie to kartu ne vienoje Afrikos valstybėje gyventojų skaičius stabilizavosi, bet kita vertus, mano paminėtuose Afrikos vietuose ta problema yra didelė ir bus aišku daromas spaudimas Europui, nes e, nuo tų reiškinių, tų reiškinių neišvengsim pasistatę didžiulės tvoras. Reikėtų tiesiog e, dėmesį kreipti ir sąlygų pagerinimui Afrikos šalyse, kartu dėgiant tam tikrus energetinius sprendimus, bet tas klausimas yra sudėtingas apskritai. Ir galiausia, žemės ūkis. Jis iš tikrųjų esminis klausimas susijęs su klimato kaitos kaita, su biologinės įvairovės prarandimu, antai bičių padėtis jau padaryta nemažai teigiamų žingsnių ir turėtume siekti daryti ūkį įvairesnį, ne vien labiau priklausomą nuo vienos kultūros. Pietų Indijoje, Bangladeše nemažai padaryta mm, perorientuojant žemės ūkį. 150 tūkstančių maždaug ūkininkų dalyvauja tuose savotiškuose eksperimentuose ir dabar mm, esam numatę sistemą, kuri aprieps 6 milijonus ūkininkų, kurie atsisakys įvairių trašų ar pesticidų, ar apribos jų vartojimą. Tad tai, kas daroma, iš tikrųjų bus labai svarbu planetos ateičiai. Taip, mums reikia daugiau maisto produktų, bet turim galvoj dar mm, tą, tą milijardą žmonių dar negimusi, negimusių. Ir aišku, reikės visus juos aprūpinti maisto produktais, tai be jokių abejonių reikės gaminti daugiau maisto produktų, tačiau gaminti juos tvaresniam priemonėm ir kaštais. Labai ačiū, buvo iš ties labai įdomu jūsų klausytis ir manau, kad bus dar progų vėl su jumis susitikti, pasikeisti nuomonėmis dar kartą. Labai ačiū, kad atvykot į mūsų komitetą ir linkiu sėkmės jūsų darbuose ir tikimos, tikim, tikiuosi, kad bendrais veiksmais mes pasieksim rezultatų. Dar kartą labai ačiū. On the floor. Yeah. Which comes now? Put it on our ah, okay. in the committee website okay. so that uh, here it because is. it's very important uh, how you see that uh, in uh, institutional cooperation. Oh,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

Turim tik tai 40 minučių ir du pranešimus aptarti, tad siūlau laikytis mm, laiko. Pirmas, tolimesnis klausimas, tai žiedinės ekonomikos stebėsenos sistema. Prašom dabar ponas Florence ir Lavija. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien aš pakeisiu Karlą Heinzą Florencą, jis šiandien negali dalyvauti. Mes žinom, kad žiedinė ekonomika yra sudėtinga e, sistema, e, grindžiama tam tikra vertybių grandinė ir labai dinamiška. Ir labai svarbu e, priimti tinkamus sprendimus tam, kad pasiektume darnaus vystimosi tikslų. Žiedinė ekonomika yra labai svarbi priemonė O stebėsenos sistemos tikslas tai įsitikinti, ar einam tinkama linkme, ar reikia ką nors pakeisti politikoje. Ir tokia stebėsenos sistema turėtų būti grindžiama patikimais duomenimis ir tam tikrais rodikliais. Uh, Komisija pateikė stebėsinų sistemą skirtą žiediniai ekonomikai, tačiau nepakankamas yra rodiklių klausimas. Reikia daugiau su juo dirbti, daugiau dirbti su rodikliais, juos atnaujinti. Ir pora valstybių narių beje pritarė tokiai nuostatai. Tad rodikliais mes geriau galėtume įvertinti, ar pasiekti mm, visų žiedinės ekonomikos veiksmų plano punktai ir tikslai. Bet tie siūlomi rodikliai apima tik tai dalį veiksmų plano. Čia svarbiausia problema yra perdirbimas ir tam tikrų produktų gyvenimo e, ciklas. Tad tam reikia vėlgi rodiklių. Pačiame veiksmų plane kalbama apie išteklių veiksmingumą, bet nepakankamas dėmenys, dėmesys skiriamas e, produktų gyvavimo ciklui. To nepakanka. E, mums reikia daugiau ir gerų, geresnių rodiklių šioje srityje. Toliau, rodikliai kuriais būtų galima įvertinti išteklių panaudojimo veiksmingumą. Tokių rodiklių pasigendam. Gal komisija galėtų paaiškinti, kodėl jų nėra. Ir kartu reikėtų tą sieti su dvyliktų tikslu - tvarus išteklių naudojimas. Aišku, dar yra keletas klausimų, kurie paminėtini, bet aš jų čia dabar nevardysiu. Uh, Ir dabar kreipiuosi į komisiją, kad ji peržiūrėtų pasiūlymą, ypač dėmesį didesnį skirtų rodikliams. Ir kartu reikėtų glaudžiau bendradarbiauti su Europos parlamentu, su valstybėmis narėmis, nes jos jau yra sukaupusios nemažos patirties, rengdamos stebėsenos sistemos rodiklius. Ačiū. Ačiū už tai, ką išgirdom. Dabar ponios Bonafė vardu ponas Lainin. Trys minutės. I'm, I'm su malonumu perskaitysiu jos e, pareiškimą dėl šio pranešimo. Manome, kad komisija komisija parengė dešimt kriterijų žiediniai ekonomikai bet tai netitinka visų siekių sukurti aišku ir visapusišką stebėsenos tinklą, kad galėtume holistiškai vertinti pažangą. Tai svarbiausia. Iš tikrųjų, mes pabrėžėme, kad komisijos pasirinkti kriterijai beveik išskirtinai sutelkti į šiukšlės ir šiukšlių atliekų perdarbimą. Tai netitinka atliekų hierarchijos kurioje svarbiausias prioritetas yra prevencija šiukšlių atliekų. Kriterijai neatsižvelgia į būtinybę įvertinti ekonomikos augimo atsijimą nuo išteklių naudojimo ir tvaraus vartojimo. Todėl uh, norime paklausti komisijos, ką įmano apie e, našaus išteklių naudojimo platformą ir kaip įrengėsi traukti jos tikslus į stebėsieno sistemą. Apgalėstaujame, kad neįtrauktas kriterijus leidžiantis išmatuoti e, išteklių našumą, išteklių naudojimo naštūną. Taip pat neįvertinti ES, neįvertas ES indėlis į e, anglijas geologinį laidojimą. Taip pat turi, pamirštos tokios politikos idėjos kaip bioekonomika ir sanglaudos politika. Noriu šią progą užduoti klausimą komisijai, kodėl iki šiol neparengtas kriterijus, kuriuo būtų galima įvertinti ES indėlį į, tvar, į 12 tvaraus vystimosi tikslo siekimą. E, dėl tausaus ir dėl tausios gamybos. Reikia praktiškai gyvendinti kai kurios tikslus, kad būtų galima surinkti reikalingus duomenis. Taip pat prašome komisijos aiškaus darbų tvarkaraščio, kuomet bus tie kriterijai peržiūrimi ir kaip jie bus susijęti su dar trūkstamais tikslais. Ačiū ponui Lainenui ir poniai Bonafė. Dabar žodis ponui Dėmes Maker, kurio nėra. Kas dar norėtų pasisakyti šią temą? Jei niekas, tuomet žodis poniai Ladė Foget iš komisijos. Atsakyti į klausimus. Ačiū. Visų pirma, noriu pasakyti, kad komisija sveikina bendrą komiteto susidomėjimą žiedinės ekonomikos stebėsenos sistema, kur ir pritarėme nuomonį, kad tai labai svarbus įrankis. Norime padėkoti komitetui už pateiktas pastabas ir siūlymus. Noriu pabrėžti, kad pritarėme nuomoniai, jog pereimas prie žiedinės ekonomikos ir pereimo tendencijų stebėsena yra labai svarbi. Tai leistų politinių sprendimų prieimėjimės išsiaiškinti geriausius, geriausios praktikos pavyzdžius ir kuriuose sritise ateityje reikės veiksmų. Komisija siekia patvirtinti labai paprastą ir veiksmingą stebėsenos sistemą. Mes bandome E, būti išsa, dirbti išsamei ir, ir glaustai. Bandome apriepti e, keturis teminius tikslus žiedinės ekonomikos 2015. Ir noriu atsi, atsakyti į komiteto narių užduotus uh, klausimus kodėl tausus išteklius naudojimas neįtrauktas. Našumo įvertinimo kriterijai yra labai svarbus, tačiau nusprendėme akcentuoti įvairius žiedinės ekonomikos, įvertinę įvairius žiedinės ekonomikos aspektus, nusprendėme akcentuoti tausų vartojimą, konkurencingumą ir inovacijas. Tačiau pabandėme taip pat pasitelkti palyginamąją lentelę išteklių ir žaliavų palyginamąją lentelę. Tai labai svarbus kriterijai Tai susiję ir su sąsajomis, kaip įvertinti tvarios plėtros tikslus. Kalbėdama apie tai vėlgi noriu pasakyti, kad vertinant tikslus, kuriuos pasirinkome ir tikslus, kuriuos naudojame, ES tvaraus vystimosi e, vertinime, tai mes pasitelkėme tvaraus vystimosi tikslus numeris 12 ir numeris 11 dėl atsiejimo uh, kai kurių procesų. Iš tikrųjų yra keli kriterijai skirti atliekoms, bet manome, kad tie kriterijai labai svarbus ir turime taip pat išsiaiškinti, ar turime reikalingus kokybiškus duomenis, juos vertiname pagal BVP ir vietinių žaliavų sunaudojimą. Manome, kad tokiu būdu galime atsėti ekonomikos augimą nuo poveikio aplinkai. Tai labai svarbu ir tuo ir norėčiau baigti. Ir tikiuosi sėkmingo darbo su jumis toliau. Ir perneme prie paskutinės mūsų darbo tvarkios temos. Tai e, klausimo apie laimo lygą ir boreliozę teikiame rezoliuciją šią temą ir pirmiausia žodis autoriams, visų pirma, ponui Peterliai. Ačiū, ponė pirmininkė. Ši lyga, apie kurią pats, kurią pats patyriau, yra sudėtingas susirgymas. Tai tapo Tai tampa vis didesnė problema Europos Sąjungoje. Žmonių sergančių ta, susirgančių tą lygą skaičius auga ir atrodo, kad klimato kaita prisidėjo prie spartesnio jos plitimo. Labai sunku ją nustatyti, tai viena problema. Kitas svarbus dalykas - pacientai gana ilgą laiką net nežino, kad jie, yra, kad, kad jie serga tą lygą. Taip pat jis neiš karto išsiaiškinama, kad užsikrėtė žmogus borelioze. Toliau padėtis ES bendradarbiavimo kontekste yra uh, įvairių požiūrių, tačiau nėra bendro požiūrio. Todėl turime pakeisti padėtį visoje Europos Sąjungoje. Turime susijęti žinias ir patirtį, kad būtų parengtos bendros gairės, kaip e, kovoti su šia lyga. Manome, kad reikia papildomo finansavimo kurį reiktų skirti susirgymo nustatymui ir gydimui. Atrodo, kad moksliniams tyrimams skiriamos lėšos šioje srityje yra ypač svarbios. E, mes teikėme aštuoniese šį klausimą žodžiu e, ir kreipėmės į Europos komisiją nusprendėme jį teikti, nes manome, kad e, jeigu akcentuosime bendrą paužiūrį į šį susirgymą, tai tai būtų naudinga pacientams ES. Manau, kad tiek bent jau privaloma nuveikti Europos piliečių labui. Ačiū. Ačiū, ponė Peterle. Ponios Sarbu vardu, ponas, ponas Tanasesku man atrodo. Ačiū. Noriu pasidalinti savo kolegės Dačianos serbų mintimis apie, šį, apie šią sudėtingą lygą - boreliozę. Jeigu ši lyga negydoma, ji gali būti mirtina. Statistiniai duomenys atskleidžia, kad per pastarą dešimtmetį susirgymų skaičius Europoje išaugo užtektų mažų žingsnių, kad lygai būtų galima pasipriešinti, tačiau nesimama prevencinių priemonių. Svarbu, kad būtų vykdomos prevencijos kampanijos, ypač tose regionuose, kur, kur žmonės e, gali susirgti dėl vabzdžių įkandimų. Todėl e, kam, reikėtų renkti informavimo kampanijas apie tai. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad nėra standartizuotų procedūrų, kurių pagrindų galima būtų aptikti ir, ir diagnozuoti šią lygą ir e, taikomi metodai ne visada yra tikslus. Reikia koordinuoti e, informacijos ir patirties mainus tarp valstybių narių dėl gydimo e, protokolų. Manau, kad kitoje daugiametėje finansavimo programoje reikėtų daugiau lėšų skirti šios lygos tyrimams, alternatyviam gydimui bei tikslesniam e, diagnozės nustatymui. E, antimikrobinis atsparumas vis labiau paplinta Europos Sąjungoje, o E, šia infe, su šia infekcija galima kovoti tik antibiotikais. Užbaigdamas noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie dalyvavo rengiant šią rezoliuciją ir padėkoti jiems už gerą bendradarbiavimą. Ačiū. Ačiū toliau, ponė Višnievska. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Boreliozė yra auganti problema Europoje. Pateiksiu Lenkijos pavyzdį. Nuo 21 amžiaus pradžios e, diagnozuojamus susirgymus skaičius išaugo dešimt kartų. Europoje iš viso gali, veikiausiai yra 11, žm, šiau, 1 milijonas žmonių užsikrėtusių šią ligą. Todėl tikriausiai e, galima teikti, kad e, susidurėme su šios lygos epidemija. Kodėl? Nes žmonės susirgantis šią lygą dar nežino, kad, kad jie susirgo tą lygą, ji, jiems dar nediagnozuota. Todėl labai svarbu, tai labai svarbi tema mums. E, E, svarbu keistis e, informaciją ir turime rasti lėšų paremti mokslinius tyrimus, kurių dėka būtų galima rasti, aptikti našesnius lygos gydimo metodus ir anksčiau diagnozuoti tą susirgymą. Ačiū toliau, ponė Rivazy. Ačiū, ponė pirmininkė. Visiškai susiti, sutinku su pranešėjo ir kolegų e, nuomonė ir požiūrį, nes iš tikrųjų tai yra problema. Pastaruoju metu e, Prancūzijoje įvyko e, renginių skirtų infekciniams susirgymams. E, ir žmonės piktinasi e, dėl to, kad e, tos lygos nėra aptinkamos, nėra diagnozuojamos. Kągi mes siūlome? Mes siūlome harmonizuoti kriterijus lygų nustatymo, nes kitaip jie turi būti vienodi, nes kitaip neišsiaiškinsime, kiek žmonių serga. Kalbame apie tai, kad Europoje yra nuo 150 iki 800, nuo 650 iki 850 tūkstančių sergančiųjų, tačiau nėra bendrų kriterijų. Toliau diagnostika nenustatoma teisingai e, ta lyga yra įvairūs e, metodai, ELIZA bei kitoks yra PSR metodas. Čia irgi, šios, irgi reikia suderinimu pasirinkti pažangiausius e, diagnozavimo metodus ir gydimas. Pavyzdžiui, jeigu renkamės antibiotiką, gydimą antibiotikais, kai kas mano, kad negalime per nelik dažnai skirti e, antibiotikų. O prancūzijos e, atsakingos institucijos sako, kad reikia skirti antibiotikus, kad pasipriešintume e, klinikiniai lygos eigai ir poveikiui. Reikėtų kurti darbo grupę šią temą, kad būtų suderinti kriterijai, kad išsiaiškintume, kokie diagnostikos metodai taikomi, taip pat išsiaiškinti, kurie diagnostikos metodai yra e, finansuojami, kompensuojami iš ligonių kasų. Tačiau mane stebina tai, kad daugybė žmonių dėl, dėl kažkokių priežasčių prastai besijaučiantis mano, kad jie serga būtent laimo lyga. Reikėtų tą situaciją patikslinti. Dabar ponė Rys. Dėkuoju, nieko, nieko baisaus. Kaip ir kiti, aš galiu pa, jums pasakyti, kad. A, a, Mes susitinkame su daugybė susirgusių asmenų ir tikrai galime tik apgailėstauti, kad nesimama gerų veiksmų ir labai gaila, kad šis klausimas taip pat šiandien nagrinėjimas posėdžio pabaigoje. Kaip ir Mišelė minėjo, ma, a, tikrai žmonėms rūpė šis klausimas prieš tris mėnesius Belgijos ir Luksemburgo piliečiai susivienijo ir suringė protesto akciją, kuri vadinosi It's Time for Lime Ir e, e, Europoje veikia įvairios asociacijos, kurios bando kažkaip įveikti dabartinę, e, įspręsti dabartinės problemas. Ir čia dalyvauja Liusy, nepaisant, jie atvyko mūsų posėdį, nepaisant to, kad jai labai sunku yra, buvo tai padaryti. Jie, dėl lygos ir aš galiu tik taip e, e, e, pasakyti, kad aš žaviuosiu jos drąsa. Iš tikrųjų, labai dažnai da, gydytojai nelabai supranta iš tikrųjų, kas vyksta, bet to da, da, rinkoje egzistuoja įvairių gydimo ir diagnozavimo metodų da, ir vienas milijonų žmonių susirga šią ligą, dažnai žmonės net nesupranta, kad jie yra susirgę, kad jie yra užsikrėtę, nes iš pradžių nebūna jokių lygos simptomų ir aš norėčiau pasakyti, kad labai gerai, kad mes parengėme ambicingą tekstą, tekstą ir džiaugiuosi, kad 11 punkte mes raginame valstybės narės išplėsti klinikinės apžiūros. Tai yra būtina tam, kad gydytojai galėtų diagnozuoti laimo lygą, net ir jeigu serologiniai tyrimai yra neigiami. Aš suprantu, kad laiko turime labai mažai, todėl e, kalbu labai trumpai ir dar du dalykus norėčiau pabrėžti. Mes norime e, taip pat, kad būtų rengiama, vykdomi e, moksliniai tyrimai aktyviau ir kad jie būtų geriau finansuojami. Apie tai kalbame trečiame, ketvirtame punktuose. Tenai pasakyti, kad iki 16 milijonų eurų yra skirta įvairiems mokslinių tyrimų projektams, tam, kad jie yra reikalingi tam, kad rinkoje būtų patikimesnių diagnozavimo ir gydimo metodų. Ir mes manome, kad mums reikia išplėsti tęsti mokslinius tyrimus. Tie moksliniai tyrimai turėtų būti geresni ir mes taip pat turime stiprinti įvairius mokslininkų tikslus. Toliau dar vienas svarbus dalykas, tai yra 14-15 punktai, tenai kalbame apie tai, kad valstybės narės turi sudaryti sąlygas laimo lygos atraukimui Europos užkrečiamųjų lygų sąrašą ir kad mes turime imtis. Uh, konkrečių uh, griežtų priemonių. Tai yra pirmoji rezoliucija skirta šiai lygai ir uh, ši problema yra tikrai labai aktuali. Ir mes, kaip Europos parlamento komitetas atsakingas už visuomenės sveikatą, turime padaryti viską, kad apgintume e, pacientų interesus. Uh, Dėkoju. Toliau, ponė Dornano. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš esu viena iš šios rezoliucijos autorių ir aš norėčiau pasakyti, kad darbos komisijos vaidmuo uh, turėtų šioje srityje apsiriboti gairių nustatymu. Tos gairės turi būti pagrystos geriausia praktika Europos Sąjungoje ir tos gairės turi būti skirtos gydytojų, gydytojams informuoti. Jos turėtų padėti geriau diagnozuoti šią lygą kuo ankstyvesnėje stadijoje. Tos gairės turėtų būti viešai paskelbtos tam, kad galima būtų taip pat nustatyti, kiek galima pasinau, pasitikėti serologiniais tyrimais ir kokius netradicinius metodus galima taikyti. Taip pat e, reikėtų įvertinti tai, kad Kartais pacientai nesulaukia tinkamo gydytojų dėmesio ir dėl to susiformuo, jau suformuotos įvairios pacientų organizacijos ir asociacijos. Be to mes manome, kad komisija turėtų teikti daugiau informacijos apie diagnozavimo ir gydimo metodus taikomus valstybėse narėse. Bet komisija neturėtų. Da, uh, pažaboti valstybių narių kompetenciją šioje srityje, tačiau kad ji galėtų taip pat paskatinti informatumo kampanijas per kurias būtų aiškinama, kad labai dažnai šią lygą pasireikšti reikia laiko, jie ne visam simptomai ne iš karto yra matomi. Ir toliau mes manome, kad mums reikia taip pat sustiprinti mokslinius tyrimus skirti jiems didesnius, didesnį finansavimą ir taip pat parengti šios lygos skiepus. Mes tikimės, kad šios lėšos gali būti gerai panaudotos, tai taip pat yra labai svarbu ir apie tai aš kalbėsiu savo pakeitimuose. Dėkuoju toliau, ponia Godin. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad mūsų komitete pagaliau apie tai e, pradėta kalbėti apie šią problemą. E, laimo E, lyga tikrai nusipelno mūsų dėmesio ir todėl mes turime imtis aktyvesnių veiksmų tam, kad padėtume pacientams, sergantiems asmenims ir jų šeimoms nariams. Jūs kad jums žinome, kad erkių paplitimas Europoje padeda plisti šiai lygai. Mums taip pat uh, Reikia, kad viešosios institucijos aktyv, imtųsi aktyvesnių veiksmų. Be to, manau, kad reikėtų taip pat susirūpinti gal paukščių populaciją, nes paukščiai naikina tam tikrus vam, vamžius ir nepamirškime, kad tam tikrų pesticidų uh, E, naudojamas. E, taip pat prisidėjo prie to, kad e, tam tikrie vabžiai tapo atsparesni įvairioms kovos su jiems priemonėms ir kad tie pesticidai kenkia paukščiams. Taip pat reikėtų imtis aktyvesnių priemonių tose šalise, kur yra šios lygos žydinių. Turi būti labai aiškiai apibrieštas diagnozavimo ir gydimo protokolas. Ir taip, bet nepamirškime, kad labai dažnai nesižvelgiu socialinį teising, teisingumą. Labai dažnai de, ūkininkai serga dėlavimo lyga kaip profesinė de, uh, lyga ir jiems trūksta konkrečios informacijos. Ir aš manau, kad reikėtų surasti daugiau priemonių tam, kad galima būtų e, įveikti šią problemą. Ir aš kreipiuosi į komisiją. Aš tikiuosi, kad komisija galės e, pateikti man atsakymą, kokiu priemoniu ketina imtis, tam, kad aš galėčiau jį perduoti savo apygardos gyventojams. Dėkoju. Ar kas, dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne. Tuomet norėčiau suteikti žodį komisijos atstovai poniai Molman. Prašau. Gal jūs galėtumėte atsakyti į klausimus ir sureaguoti į pastabas. Dėkoju, dėkoju už, Jums už tai, kad komiteto nariai susidomėjo šią svarbę temą ir dėkoju už pateiktus klausimus. Laimo lyga be, iš tikrųjų yra viena iš labiausiai paplitusių zonotinių lygų Europoje. Uh, Ir e, tai yra taip pat viena iš labiausiai paplitusių e, infekcinių lygų. E, kodėl dabar didėja šios, lygų, šios lygos atveju, mes nežinome. Gal tai tam įtakos turėtų, tai, kad egzistuoja vairūs šios lygos diagnozavimo metodai valstybėse narėse. Ir Aš norėčiau pateikti Jums e, naujausios informacijos apie tai, kaip yra įgyvendinamas komisijos įgyvendinimo aktas ir ES sprendimas dėl rimtų grėsmių visuomenės sveikatai. Šie dokumentai bus patvirtinti rytoj. Ir Pagal tos sprendimus epidemiologinis stebėjimas bus taikomas laimo lygai. Tai yra naujas sprendimas ir jie, e, jie, e, šiame dokumente taip pat kalbama apie na, naujai e, atsiradusias ar išriškėjusias infekcinės lygas ir laimo boreliozė yra viena iš šių lygų. Mes ketiname šioms lygoms taikyti naują stebėsinos sistemą ir taip pat e, tam tikras prevencinės priemonės. Taip pat mes renkame duomenys ir uh, jos renkame e, atsižvelgdami į tarptautinį šios lygos apibrėžimą. Šis įgyvendinimo aktas parengtas atsižvelgiant naujausius mokslinius tyrimus ir Europos infekcinių lygų stebėsinos ir kontrolės centro rekomendacijas. Komunikavimas, informacijos skleidimas. Tai taip pat yra svarbus dalykai. Įvairios tarptautinės organizacijos taip pat a, dalyvauja informacinėse kampanijose skleidžia, e, skleidžiamos, e, skleidžiami yra įvairūs pranešimai apie šios lygos prevenciją, diagnozavimas. Šiuo metu mes e, nagrinėjame informaciją apie įvairius diagnozavimo metodus. Labai trumpai norėčiau paminėti mokslinius tyrimus Iš tikrųjų egzistuoja keli projektai skirti laimo lygai ir komisija remia ir fundamentaliuosius tyrimus ir taip pat e, tyrimus susijusius su šios lygos diagnozavimu, gydimu ir skiepų nuo laimo lygos e, kūrimu. E, ir moksliniai tyrimai yra finansuojami pagal septintąją mokslinio tyrimų pagrindų programą ir pagal programą Horizontas 2020. Aš su manimu sakysiu bet kokius kitus klausimus susijusius su mūsų veikla. Dėkoju. Then, uh... Labai ačiū. Taip, baigiam diskusiją. Tik tai noriu priminti, kad iki birželio 26 val. 11 val. E, galima teikti pakeitimų, siūlymų, o balsuosim komitete rugsėjį. Ta tiek. Šiandien e, tuo klausimu ir baigiam šios dienos posėdį ir gerų pietų.